przewodniczący! E, witam jeszcze raz koleżanki i kolegów. Gerbiami kolegos. Dar kartą sveikinuosi su visais. We'll start uh, votes, but... Pradėsime netrukus balsuoti, tačiau prieš tai norėčiau suteikti žodį ponui Janušui Vaičiachovskijui. Jis norėjo pasisakyti. Prašau. Pone Vojčiachovski, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Vakar Lenkijoje, Rūč mieste, savo darbo vietoje Pane pirmininkė, gerbiami kolegos, vakar Lenkijoje, Uč mieste, savo darbo vietoje, savo e, europarlamentaro darbo kabinete buvo nušautas Marek Jarošek, mano padėjėjas. Buvo padarytas nusikaltimas. Tai yra baisus nusikaltimas, tai yra nužudimas. Nėra jokios abejonės, kad jis buvo padarytos dėl neapykantos, kurią jaučia vienos iš ekstremistinių partijų atstovai. Būtent neapykanta paskatino šią tragediją. Europos parlamentas turėtų pasmerkti neapykantą ir smurtą, nes tie jausmai neturėtų turėti jokios vietos Europoje, Europos demokratinėje sistemoje. Pone pirmininkė, norėčiau pakviesti jūs, kad paragintumėt e, kolegas Marek Ročiak atminimą pagerbti tylos minutę. Jis žuvo darbo vietoje. Kviečiu visus atsistoti, gerbiami kolegos. Madame. Prašom, gerbiama kolegė. 684 vietoje sėdinčiai kolegė žodis. Pone pirmininkė, dėkoju. Mes įrodėme, ką galime, kaip Europos parlamentas. Kai įžengiau į posėdžių salę, mane užpuolė žmonės, sakydami, kad turime pasirašyti po įvairiomis rezoliucijomis, po to kiti žmonės dalyjo balionus, kurie reiškia paramą tam tikriems pakeitimams. Pone pirmininkė, nežinau, ar reikia toms Europos parlamente. Tiesiog manyčiau, kad turėtume visi laikyti žymiai daugiau tvarkos. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dabar pereisime prie balsavimo. Pereisime prie balsavimo. Point of order. Point of order dėl vedimo tvarkos. Aš norėčiau pasakyti štai ką. E, dalyjami yra balionai prie įėjimo į posėdžių salę. Ar tai yra leidžiama ar ne, jeigu, leid, jeigu neleidžiama, aš nuimsiu tą balioną, o galbūt galima tiesiog daugiau spalvų pasirūpinti balionų kitam kartu, jeigu balionų salėje turėti galima. Pirmininkas, gerbiami kolegos, šiandien mes balsuosime. Balsuosime labai svarbią temą, kur yra susijusi su jūsų manifestacija čia. Norėčiau pakviesti atsisakyti tų manifestacinių veiksmų, tiesiog leiskite balsuoti. Tai būtų gražu visų kolegų atžvilgių. Prašyčiau plenarinėme sesijoje vengti tokių veiksmų, tačiau suprantama, jūs kolegos nuspręsti turite patys, kaip elgsitės. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, pradėsime balsuoti. Pagal darbo atvargę turėtume balsuoti pagal supaprastinamą procedūrą dėl ponų Rengel pranešimo pagrindų sutarimų dėl Europos parlamento ir komisijų santykių peržiūram. Tai yra labai svarbus balsavimas dėl jų svarbus dokumentas, tai dėl jo balsuosime. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Dėkoju. Priimta. Dabar pagal darbo tvarkę turime balsuoti dėl pono Rangel pranešimo parlamento darbos taisyklių suderinimas ir peržiūros pagrindų sutarimų dėl Europos parlamento ir komisijos santykių. Balsuojame. Turime surinkti kvalifikuotą balsų daugumą. Kas už? Prieš. Susilaikė. Turime aiškę balsų persvarą. Tuo būdu pranešimą laikome primtų. Norėčiau pasakyti, kad tai yra mūsų ilgų dėrybų rezultatas. Dėrėjome su Europos komisija. Norėčiau pasakyti, kad ponas Rangel ir ponas Leinė atliko didžiulį darbą. Mūsų vardu mūsų kolegos dėrėsi su Europos komisija ponia Volis Voboda, Harms, kolegos Rodberens, Rangel reikšmingai prisidėjo taip pat prie šių visų darbų. Dėkoju už tokį puikų dėrybų rezultatą. Ačiū taip pat komisijos pirmininkui ponui Baroso ir vicepirmininkus Šefcovič. Mes labai atvirai diskutavome ir dėrybų rezultatas, kaip matome, yra puikus. Tai galime vieni kitus drąsiai pasveikinti, galėsime sėkmingai dirbti toliau. We are, we are Pasirašysime sustarimą. Pone pirmininkė, kviečiu Jūs į priekį. Lady, Lady Ashton will know. E, przystępujemy do drugiego. Pereikime prie tolesnio balsavimo. Tai bus kita pranešimų serija. Tai bus išorės veiksmų tarnyba. Taigi pagal darbo atvarkę turime balsuoti dėl ponios Greslė ir Rivelinė pranešimų. Pereikime, peržvelkime reglamento projektą. Pirmas blokas, balsuojame dėl jo, kas už, kas už tą pirmą kompromisą, kas prieš kas susilaikė. Priimta. Balsuojama dėl viso tokiu būdu pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Balsuojame dėl viso tokio būdu pakeisto rezoliucijos projekto. Balsuojama vardiniu būdu. Pradedam balsuoti. Ar visi balsavote? Tada balsavimas baigtas. Priimta, kaip galite tai konstatuoti iš ekrano. Tikrai didžia dauguma. Sveikinu ponę Kreslę ir poną Rivelinį ir visus kitus asmenys prisidėjusios prie dėrybų proceso. Mm, tikrai nuoširdus sveikinimai. Dabar pagal darbo atvarkę balsuosime dėl pono Rapkai pranešimo. Europos bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos bendrijų tarnautojų darbinimo sąlygų dalinis keitimas. Nagrinėsime rezoliucijos projektą. Yra 42 komis... atitinkamo komiteto pakeitimai nuo 1 iki 42 teikiu balsavimui. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Balsuojame dėl viso tokiu būdu patik, pakeisto projekto. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Balsuojame dėl teisėje kuros projekto. Vardinių balsavimų balsavimas pradedas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Priimta. Didelė tikrai dauguma. Sveikiname poną Arapkai. Pranešėja. Na ir trečiasis šio paketo pranešimas - Gualterė ir Šurien. Pagal darbo atvarkę turime balsuoti dėl šitų dviejų autorių pranešimo dėl taisymo biudžeto 06 2012 skirpsnio ir bal... vardinis balsavimas balsuoti pradedame. Ar visi spėjote nubalsuoti, tuomet balsavimas baigtas. Ačiū, priimta. Balsavimas baigtas. Taigi pranešimas patvirtintas, sveikinam poną Gautierį ir poną Šurien. Ponios ir ponai, tokiu būdu baigiam teisėkuros procesą susijusi su išorės veiksmų tarnyba. Ir visų pirma noriu padėkoti tikrai ne vienam asmeniui čia šioje salėje esančiam deputatams noriu padėkoti už jų tikrai e, didžiulės atsakomybės pareikalavusių darbą. Ačiū Europos parlamento komiteto pirmininkams, jie tikrai labai prisidėjo prie šių dėrybų. Ačiū ponios ir ponui pirmininkai už jūsų darbą. Ir taip pat noriu asmeniškai padėkoti kai kuriems asmenims, kurie atstovavo Europos parlamentą tiek ir dėrybose, tiek ir kaip pranešėjai. Jie tikrai verti dėmesio ir padėkų. Taigi miniu Helmer Brock, Giefer Hofstadt, Roberto Galtieri, Ingeborg Gressler, Crescenzo Rivelini, mm, Berhan Rapkai ir Lašla Šurien ir Sidonė Janžėjevska. Jie rūpinosi E, asmeniškai šitais projektais. Miniu vardus ir pavardės, nes tikrai svarbu įsiminti šitos e, žmonės, jie tikrai daug dirbo, kad būtų sudarytas sustarimas dėl ES išorės veiksmų tarnybos. Manome, kad šitie pranešimai tikrai pastarnaus ES interesams. Mes sveikiname visus šios asmenis. Ir poniai Ledi Ešton taip pat dėkojame. Tai yra asmuo, kuris dėrėjosi na, kitoje dėrybų stalo pusėje. Taip pat dėkojame tarybai e, ponui Kristofersen, kuris tikrai čia taip pat salėje yra, jis dalyvavo dėrybose. Tikrai tikiuosi jūsų ploni, plojimų, galite ploti. Where is, where is Lady Ashton? Because we changed. Where? Uh, yes, I prepared some flowers. Aš esu parengęs čia gėlių poniai Ešton, tačiau jo salėje nėra. Na, kaip įprasta, tenka palaukti ponių. Na, nesitikėjau. Bet e, ką darysi, tenka ir tokiam situacijam būti pasirangusiems, nes esame vyrai, džentelmenai, taigi turime pasiruošę visokiam situacijoms. Kolegos,